ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, prašau patogiai įsitaisyti ir pradėsime pirmininkų sueigą, kuri yra atvira visiems parlamento nariams. mėly kolegos. Prašau susėsti. Ačiū. Pradedame pirmininkų posėdį, kuriame gali dalyvauti visi parlamento nariai. Pirmiausia, noriu pasveikinti Europos tarybos pirmininką Hermaną Van Rompojų, taip pat Europos komisijos vicepirmininką ponas Ševčiovičių. Labai ačiū, kad atvykote į Europos parlamentą. Ar jūs norite kalbėti dėl posėdžio tvarkos? Prašau, ponė Alvaro. Ačiū, pirmininkė. Informacijos klausimas. Kodėl jūs pasirinkote pirmininkų suėgos formatą diskusijai su ponu Van Rompojumi. Paprastai tai būdavo plenarinė sesija, per kurią visas parlamentas galėdavo dalyvauti. Šis posėdis irgi atviras visiems e, parlamento nariams, tačiau galite pasakyti, kodėl būtent toks formatas. Pasirinkome šį formatą posėdžiui, e, susitikti su ponu Van Rompojumi. Todėl, kad šį posėdį galima lengvai sušaukti po Europos tarybo, vadovų tarybos posėdžio. Europos vadovų taryba įvyko penktadienį. Taigi, kadangi norėjome, kad panas Van Rompojus, jeigu norėtume, kad panas Van Rompojus atvyktų pas mus pro plenarinę sesiją, tai turėtume laukti. Ir vieną kartą ponas Van Rompojus atvyko pas mus tik po trijų savaičių pra, e, po tarybos. Daug kam atrodė, kad e, tai buvo per ilgas tarpas, nes daug kas tuo laiku įvyko. Mes norėjome su juo susitikti kaip galima greičiau. Taigi, e, vadovų taryba buvo susitikusi penktadienį, o šiandien jau yra antradienis. Šis posėdis yra atviras visiems, gali ateikti visi. Gali paprašyti žodžio ir pasisakyti, todėl, e, kaip sakiau, kad būtų greičiau viskas, taip padarėme. E, aš norėčiau paklausti, kodėl šiame posėdėje nedalyvauja pirmininkaujančios valstybės atstovai. atsakymas kaip paprastai. Tai yra Europos tarybos pirmininko atvykimas, vizitas pas mus anksčiau, kai tarybos pirmininkas praneždavo mums apie vadovų tarybos rezultatus, pirinkaujantį valstybę nedalyvaudavo. Mes nenorime painioti visų institucijų. Aišku, mes labai mylime pirinkaujančią valstybę, nieko prieš ją neturime, tačiau šį kartą Europos tarybos pirmininkas e, pateikė savo pranešimą apie vadovų tarybą. Tai yra visiškai tipiška procedūra. Ačiū. Dar vienas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Rengiantis Europos tarybos posėdžiui, tarybos darbo tvarkė buvo numatyti du klausimai - energetika ir inovacijos. Europos tarybos pirmininkas valstybių vadovams tą pačią vasario dieną dar pasiūlė pridėti naują punktą darbo tvarkėje - aptarti ekonominę padėtį. Aš manau, kad tai yra esminis klausimas. Mūsų parlamentas nebuvo informuotas apie tai, kad bus pridur, pridėtas dar vienas darbo tvarkės punktas ir norėčiau paklausti, kaip mes galime politinių lygmenių kalbėtis apie Europos vadovų tarybos posėdžio parengimą, kai mes net nežinome tiksliai, kokia yra darbo tvarkė. Ar jūs, pirmininkė, žinojote, kad buvo pakeista darbo tvarkė? Ir ar Europos tarybos pirmininkas negalėtų parengti sklandžiau darbo tvarkės? Pirmininkas, ponios ir ponai, labai prašau, e, baigime pasisakymus dėl darbo vedimo tvarkos. Turite tarybos pirmininką, galite jo klausti visko ir pradėsime diskusiją duosime žodį, suteiksime žodį parlamento nariams ir jie galės užduoti bet kokį klausimą tarybos pirmininkui. Labai prašau, pereikime prie no, normalaus darbo. Ačiū labai. Pone pirmininkė, prašau žodės jums. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš labai džiaugiuosi galėdamas atsiskaityti jūsų parlamentui praėjus kelioms dienoms po Europos tarybos posėdžio, o ne praėjus mėnesiui, kaip nutiko per praėjusius du kartus. Ir sutartyje yra numatyta surenkti diskusijas apie tarybos išvadas plenarinėme posėdyje. Bet aš labai norėčiau padėkoti pirmininkų suėgai tam, kad surengė šį posėdį šiandieną, praėjus tik kelioms dienoms po Europos vadovų tarybos posėdžio. Pradžioje norėčiau paliesti temą, kuri yra vis dar labai aktuali, tai yra Egiptas ir visas regionas. Ir normalu, kad Europos vadovų taryba aptarė šį klausimą iškart po to, kai vyko įvykiai, vyko įvykiai Kaire ir kitose Egipto miestuose, mes e, patvirtinome politinę deklaraciją apie Egiptą ir tą regioną. Istorija eina į priekį. Ir, aišku, tai nėra numatomi pokyčiai. Ir e, žmonės e, siekia laisvės, socialinio teisingumo. Aikštėse, kur yra kovojama už laisvę, tos visos aikštės yra artimos mums visiems. Mes Europos vadovų taryboje pasmerkėme smurtą ir įbauginimo veiksmus ir kreipėmės į Egipto valdžios instituciją bendrauti su žmonėmis ne priespaudos būdu. Turi prasidėti perinamasis laikotarpis, kuo galima greičiau. Mes esame pasirengę visapusiškam paramą teikti demokratiniam perinamajam laikotarpiui, surengiant sąžiningus rinkimus, kurie laikytųsi pluralizmo principų. Ir mes ketiname ir ateityje teikti paramą regiono valstybėms, kurios siekia politinių ekonominių reformų. Mes paprašėme, kad vyriausiai galiotinė perduotų šią informaciją e, būsimame sustikime su Tunisu ir Egiptu, išsakyti ES paramą pertvarkymo procesams, perinamajam laikotarpiui. Šie netikėti įvykiai sukėlė labai daug e, pareiškimų bang, didelę pareiškimų bangą visoje Europos Sąjungoje. Ir visais atvejais e, ta žinia pagrindinė buvo ta pati. Buvo išsakoma parama laisviai ir visos politinės sistemos esminiai reformai. Ši esminė žinia buvo įtvirtinta ir mūsų e, pasirašytoje deklaracijoje. Dabar norėčiau pereiti prie vidinių temų, e, daug politikos temų, kurias aptarėme. Pirmiausia, kaip jau buvo ir planuojama, mano paties iniciatyva, mes aptarėme dvi temas, kurios yra gyvybingai svarbios, kalbant apie Europos ekonomikos rodiklius, tam, kad nuo krizės valdymo galėtumėme perėti prie ilgalaikių struktūrinių pokyčių, su kuriais susiduria mūsų ūkis, ekonomika. Tos temos buvo energetika ir inovacijos. Tai yra esminiai dalykai, siekiant užtikrinti klėstėjimą ir augimą ateityje, tai yra esminiai dalykai įgyvendinant strategiją 2020. Abiais klausimais mes išsakėme, suteikėme tiems klausimams strateginę reikšmę ir patvirtiname atitinkamus veiksmus. Visapusiškai veikianti energetikos rinka, dujų ir elektros jungtys yra svarbiausias dalykas ir mes pripažįstame, kad atsiliekame, kalbant apie efektyv, energijos efektyvumą, lyginant 20 e, procentų tikslą 2020 metams. Taip pat atsiliekame ir mokslinių tyrimų plėtros srityje, lyginant su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir greitai netgi su Kinija. Europos komisija per vienerius metus Europos tarybai pristatys pažangos ataskaitą apie tai, kaip yra įgyvendinami sprendimai, kuriuos priemėme praeitą savaitę. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir pabrėžti, kad vyko puikus bendradarbiavimas su komisija. Vicepirmininkas Šefkovičius daugiau pakalbės apie energetiką ir inovacijas ir atitinkamus primtus sprendimus. Na ir galiausiai mes aptarėme ekonominę padėtį. Europos ekonomikos prognozės iš principo e, pagerėjo, įskaitant ir eurozonos valstybės, valstybės, kurios susidūrė su sunkumais palūkanų normų skirtumai yra kur kas mažesni negu buvo anksčiau. Ir sprendimai, kuriuos praėmė, pra, prieėmėme praeitą savaitę, yra svarbus visoms vyriausybėms. Tačiau suvokiame, kad dar daug namų darbų teks atlikti. Ir nereikia tenkintis pasiektais rezultatais, turime pasimokyti iš krizės. Mes nusprendėme pasinaudoti pagreičiu ir patvirtinti nuoseklų išsamų paketą kovo mėnesį. Norėčiau pakomentuoti, kokie bus pagrindiniai šio paketo elementai. Pirmiausia, stiprus ekonomikos valdymas, atsižvelgiant į e, dar, atitinkamos darbo grupės išvadas ir komisijos pasiūlymus ir taip pat atsižvelgiant į teisėkros aspektus, kuriuos dabar e, rengia jūsų parlamentas. Kitas dalykas - konkretūs pasiūlymai dėl, taip, dėl to, kaip būtų galima sustiprinti laikinąją stabilumo priemonę ir užtikrinti tinkamą efektyvumą ir tinkamą paramą. Trečiasis dalykas - galutinis sprendimas po jūsų nuomonės dėl nedidelio sutarties pakeitimo, tam, kad nuolatinis stabilumo mechanizmas įsigaliotų ir kad operatyviniai bruožai būtų apibriešti. Tikiuosi, kad jūsų nuomonę gausime iki tarybos posėdžio šio mėnesio 24-ąją, atsiprašau, kito mėnesio 24-25-ąją dienomis. Ketvirtas dalykas Programų gyvendinimas Graikijoje ir Airijoje. Penktasis dalykas. Priemonių gyvendinimas eurozonos valstybėse stiprinant biudžetą. Galiausiai bankininkystės sektorija numatyti tam tikrus rodiklius valstybėse narėse, jeigu atsirastų pažeidžiamų elementų bankininkystės sektorija. Taip pat numatėme e, terminus, per kuriuos turės pasakyti įvairūs instituciniai veikiai. Tarybas, taryba visą tą paketą jau galiausiai patvirtins kovo 24-5 dienomis. 17 eurozonos valstybių ir vyriausybių vadovai taip pat kalbėjo apie taip, kaip būtų galima pasiekti didesnį, didesnį ekonominę konvergenciją, dirbant kartu nes per nacionalinės politikas, sustiprinti konkurencingumą, kad nebūtų tik tai kalbama apie išvadas, met, metinius deficitus reikia planuoti iš anksto. Ir tai yra nauji dalykai. Bendroji valiuta reikalauja daugiau bendros politikos. Sveikinu tai, kad eurozonos valstybės narės jaučia poreikį labiau derinti ekonominius veiksmus šalia makroekonominės priežiūros, dėl kurios susitarėme darbo grupėje, tai atveria naujas galimybes. Mūsų politiniai įsipareigojimai turi ta, tapti praktiniais veiksmais. Kokiose srityse, kokiomis priemonėmis, iki kokių ribų. Ir norint išanalizuoti tuos dalykus, visos Eurozonos valstybių, valstybės mane įgaliojo numatyti konkrečius būdus pagal sutarties nuostatas, kaip būtų galima to pasiekti iki kovo mėnesio, žinoma, bendradarbiaujant su Europos komisijos pirmininku. Taip pat įtrauksime ir suinteresuotų ne eurozonos valstybių vadovus. Eurozonos valstybių ir vyriausybių vadovai aptars ataskaitas kovo viduryje. Nebuvo pateikti konkretūs pasiūlymai Euro, Europos vadovų taryboje praeitą savaitę. Na ir Londone prieš tris savaitės ekonominės politikos koordinavimo susitikimas nebuvo, ne, ne, nerodė, kad viskas yra vienoda, tiesiog sutarim, nesutarimų yra ir dabar turėsime surasti kelią, kuriuo žengsime iki kovo mėnesio. Euras išlieka stipri valiuta, infliacija per dešimtmetį nesiekė 2 procentų ir einamų sąskaitų balansas yra užtikrintas visoje eurozonoje ir padarysime viską, ko reikia, kad finansinis stabilumas eurozonoje būtų išsaugotas ir priimsime sprendimus atitinkamus kovo mėnesio vadovų taryboje. Vadovų taryboje tai bus labai svarbus žingsnis tą linkime. Ačiū. Uh, you, Ačiū Jums, ponė pirmininkė. Dabar žodis ponui vicepirmininkui Šefčiovič. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas vadovų tarybos pirmininkė, gerbėmėjai parlamentarai. Iškart norėčiau atsiprašyti pirmininko Barozo vardu jūsų visų. Šiandien jis negalėjo dalyvauti e, diskusijose, nes vyksta jau anksčiau suplanuoti susitikimai su e, įvairių valstybių vadovais. Taigi reiktų pranešti, kas buvo nuspręsta per praėjusią savaitę vykusią vadovų tarybą. Kaip jau buvo pažymėta, buvo svarstama apie gyvybiškai svarbius Europos ekonomikos ateities klausimus, apie ekonominį valdymą, inovacijas. Čia teisingi sprendimai galėtų padėti atkurti augimą, kurti naujas darbo vietas. Praėjusį penktadienį vadovė taryba prieimė labai aiškius sprendimus su aiškiais galutiniais e, terminais inovacijoms ir ekonomikai. Tai e, puikiai atitinka mūsų bendrus vykstančius darbus dėl ekonominio valdymo. Kaip žinote, komisija paskelbė pirmąją augimo apžvalgą. Pirm, prasideda pirmasis europinis semestras, taigi dirbame prie pirmojo ekonominio valdymo paketo ir pirmasis stabilumo mechanizmas taip pat turėtų būti parengtas. Reikia sustiprinti ekonominį valdymą, tai žinoma nėra tikslas padaryti tik eurozonoje, reikia e, tuo pačiu padidinti e, konkurencingumą, tai e, duos naudos ekonomikai ir darbo vietų kūrimui. Visos institucijos turės dirbti kartu siekdamos šio tikslo. Valstybės narės džiugu, kad įsipareigoja mm, dirbti pagal plačią darbo tvarkėje bei suvokia, kad reikia glaudžiai bendradarbiauti ekonomikos rytyje, užtikrinant stiprų korencingumą. Ekonominis valdymas. Svarbu, kad vadovų taryba paragino Ekofiną susitarti dėl bendrosios strategijos jau kovo. Taip pat e, mes vertiname tą parlamento raginimą iki birželio rasti sprendimą šiuo klausimu. Esame atviri parlamento pozicijai ir e, taip pat čia stengiamės atsižvelgti į pirmininko Van Rompoj darbo grupės veiklos rezultatus. Dirbame vadovaudamėsi institucinės partnerystės dvasia. Viena iš ir mes čia stengiamės teikti iniciatyvas bei teikti pasiūlymus. Kovo mėnesio darbo tvarkė e, rėmų jau nubrėžti, fiskalinė konsolidacija bus vienas iš klausimų mes negalime apsirbuoti tik stabilumo ir konvergencijos programomis, bet kalbėti reikia ir apie nacionalinės reformų programas. Fiskalinė konsolidacija turi būti e, nagrinėjama Europos 2020 strategijos kontekste, ypač čia turime galvoti apie švietimo e, gerinimą, e, žalesnę ekonomiką, augimą darbo vietų kūrimą jaunimui. Europ Europinis semestras, kasmetinė augimo ataskaita, Europa 2020 strategija padės sukurti pagrindus stabiliam augimui. Būtina, kad bet koks kitas žingsnis, kaip kad glaudesnis ekonominis bendradarbiavimas eurozonoje, būtų visa apimančios ir atitiktų bendrą Europos koordinacinės politikos tikslą. Būtent taip komisija traktuoja tarybos išvadas Ir akivaizdžiai suvokiame, jog eurozonos valstybės turės stiprinti savo koordinavimą, bendradarbiavimą ir tą jos įsipareigoja daryti griežtai laikydamus sutarties. Be to bus gerbiama e, institucijų kompetencija, visos valstybės e, e, dalyvaus procesuose ne tik eurozonos narės. Kiekvienos valstybės balsas bus išgirtas komisija, sveikina visas iniciatyvas dėl konkurencingumo stiprinimo ir konvergencijos įgyvendinimo. Mes, aišku, sieksime e, dirbti griežtai pagal sutarties dvasę. Kaip kad buvo praėjusią savaitę teisingai pažymėta, sutartis turi instrumentų galinčių padėti stipresnį ir geresnį ekonominį valdymą. Uh, tęsiamas konsultacijos, kaip kad pažymėjo Europos vadovų tarybos pirmininkas Van Robus. Jis e, glaudžiai bendradarbiauja su komisijos pirmininku ir jie kartu rengia kovo mėnesio vadovų susitikimą. Siekiama nueiti toliau negu dabartiniai pasiūlymai bei ieškoma naujų būdų padidinti Europos konkurencingumą. Taip pat uh, siekiame to tikslo vadovaudėmis sutartimi ir griežtai paisydami Europos parlamento vaidmens. Tokiu būdu mes siekiame padidinti mm, Europos vienybę. Energetika ir inovacija. Tai yra du asminės Europa 2020 strategijos dalis, puikus būdas atkurti tvarą augimą ir padidinti konkurencingumą. Nepamirškime, kad energetika ir inovacijos yra dvi sritis, kur uh, europinė e, dimensija gali sukurti didelę pridėtinę vertę. Pirmasis e, vadovų e, tarybos suteikimas skirtas energetikai nustatė aiškius tikslus, taryba atkreipė dėmesį į sritis, kur reikia padidinti pastangas, kad būtų pasiekti energetikos ir klimato kaitos tikslai. Energetika, švietimas, visa tai turi daryti valstybės narės ir ypač bus sustiprintas keitimasis informacija apie išorinius sutartis energetikos srityje. Siekime didinti efektyvumą ir tokiu būdu sumažinti energijos sąnaudas tiek vartotojams, fiziniams, tiek verslui. Vadovų taryba aiškiai parodė, kad reikia stiprinti energijos efektyvumą viešajame sektorėje. Glaudžiai tarpusavė susijusi vidoji rinka yra būtina prielaidų užtikrinti tinkamą energetikos šaltinių tiekimą. Siekiama iki 14 metų baigti formuoti bendrąją rinką, visiškai gyvenant e, Europinės teisės aktų, panaikinant bet kokius uh, dirbtinius barjerus. Tai padės atverti kelias augimui bei sutaupyti 13 milijardų eurų visiems piliečiams, kadangi jie galės pirkti elektrą pigiau. Taip pat reikia uh, in, identifikuoti reikiamus finansinius instrumentus, kad jie padėtų prie bendrosios rinkos prisijungti vis, tosiams, visoms valstybėms narėms laiku. Taigi bus e, padidintos investicijos. Taip pat sveikiname e, naujas investicijas į žalę ekonomiką, Atsinaujinta čia ne, ekonomika, e, išmaniai miestai, e, biokūras yra tie tikslai, kurių turime siekti. Tokios, e, tokie tikslai yra įtvirtinti tarybos išvadose. Komisija pateiks komunikatą vėliau šiais metais dėl išorinės energetikos politikos. Ir akivaizdu, kad energetika ir inovacijos yra pagrindiniai augimo varikliai. Būtent dėl to komisija tam skiria tiek daug dėmesio savo ataskaitose. Mes iškelme daug ambicingų bendrųjų tikslų. Dabar reikia juos įgyvendinti, e, nustatant aiškius tikslus. Vadovų taryba m, mm, savo išvadose tą ir pabrėžė. Komisija ragina vadovų tarybą strategiškai žvelgti į inovacijas kadangi šis rytis nepaprastai svarbi, džiaugiamės, kad vadovų taryba atsižvelgia į mūsų raginimą. Taip pat reikia sukurti tinkamą pagrindą, kuris leistų Europai išlikti patrauklę inovacijų erdvę. Reikia ieškoti efektyvesnio veiklos e, režimo e, viešųjų pirkimų e, srityje, taip pat paprastinta taisyklės Būtent pinigai turi eiti mokslui, o ne biurokratijai. Standartai turi būti suvienodinti ir turi būti sukurta bendroji rinka skaitmeniniam turiniui, mokslo produktams. Mes e, siekiame pasiūl pateikti pasiūlymus dėl šių klausimų, kuo greičiau kalbant apie Egiptą, e, e, pasakysiu, kad rytoj Komisarai kalbės apie Egiptą ir Tunisą. Ir jeigu bus klausimų dėl šių temų, aš atsakysiu į juos vėliau. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Pirmiausia, politinių frakcijų vardu, ponas Žosefas Dolis. Mėly pirmininkai, mėly kolegos, ponė Van Rompojau, vicepirmininkė Šefkovičiau, bandant apibendrinti išvadas trys pagrindinės savokos op, op, - optimizmas dėl energetikos, Egipto klausimo sprendimas ir pirmiausia paliesiu energetikos klausimą. Iki 2015 metų neturi rinka, energetikos rinka būti izoliuota Ir aš pritariu šiai ambicijai ir džiaugiuosi, kad buvo priimtas toks sprendimas. Svarbu, kad visos valstybės narės ir pati ES nebūtų perdėm priklausoma nuo energijos tiekimo iš išorės. Kalbant apie energetiką ir inovacijas, tai leis sukurti ne mažiau, o daugiau Europos, ponė pirmininkė. Aš tą priminiau ne kartą ir dabar dar kartą priminsiu. Penktadienį vyriausybių valstybių vadovai susitarė dėl energetikos rinkos taisyklių ir labai svarbu, kad pačios valstybės narės nustato tas taisyklės. Ir dabar svarbu tas taisyklės pritaikyti energetikos srityje ir stabilumo augimo pakto taisyklės taip pat turi būti taikomos. Visos, visų taisyklių reikia laikytis. E, Pone komisijos vicepirmininkė, norėčiau priminti jums Ir norėčiau, kad jūs primintumėte valstybėms narėms, kad jeigu jos nesilaikys tų taisyklių, jos turės e, stoti prieš teisingumo teismą. Labai džiaugiuosi, kad taryba žengė svarbų žingsnį į priekį, skatinant investicijas į atsinaujančius energijos šaltinius ir anglės, švarės, švarios anglės technologijas. Ir taip pat branduolinė energetika. Branduolinė energetika yra dar ta energetikos šaka, energijos šaka, kurios, nuo, kurio, nuo kurios mes priklausome. Ir taip pat, kalbant apie šalis partnerės, mane irgi neramina situacija tose valstybėse ir neramina tai, kad Europa, nors yra pagrindinė pagalbos tiekėja, negali kalbėti vieningu balsu turime vyriausiai įgaliotinę, tačiau valstybės narės vis tiek e, teigia savo pareiškimus, kuriuose informacija nėra vienoda. Ir aš manau, kad mūsų partneriai mus kur kas labiau gerbtų ir mūsų labiau klausytų, jeigu kalbėtumėme vieningu balsu. Nes taip tikrai nieko nepasieksime. Sprendimas yra ne mažiau Europos, o daugiau Europos. Europos, kuri kalbėtų vieningų balsų, kuri siūstų aiškius signalus ir propaguotų savo vertybės. Tai turėtų būti vienas pagrindinių Lisabono sutarties privalumų. Bet kodėl to nematome? Pirmininkė, mes džiaugiamės, kad Europos taryba yra labai ryštinga Tačiau norėčiau pasakyti, kad biudžeto konvergencijos ir ekonominio valdymo ir socialiniai klausimai nėra tabų ir jie yra sprendžiami ne tik nacionaliniu, ne tik tarp vyriausybiniu, bet ir bendrijos lygmeniu. Ponios ir ponai, Europos diskusijose reikia įtraukti dar vieną klausimą, būtent atlyginimų klausimą, nacionalinės skolos klausimą ir jos sutvarkymą per nacionalinę, nacionalinės konstitucijas. Tai yra tos temos, kuriomis turime kalbėtis. Tačiau visomis šiomis e, temomis reikia kalbėtis ir nesukurti įspūdžio, lyg yra vengiama tomis temomis kalbėti. Reikia spręsti jas bendrijos lygmenių mūsų problemos bus išsprendžiamos tik tuo met, jeigu ieškosime bendrų sprendimų. Mes turime kalbėtis tarpusavyje apie, tarpusavyje apie tos klausimus, kurie rūpi fiskalinės, socialinės taisyklės. Kuo daugiau bus solidarumo, tuo daugiau pasieksime. Be solidarumo Europos nebus. Mes valstybės turime numatyti valdysenos taisyklės, Tai yra absoliučiai būtina. Bet turime tas taisyklės nustatyti kartu abipusės pagarbos dvasioje. Dėkoju. Dziękuję panu e, przewodniczącemu. Pan... Ačiū. Toliau ponas Šulcas, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš karto pasakysiu, kad mano kortelė neteisinga, aš nesu V. Šulcas, aš nežinau ar Vladimiras, ar Vilis, bet aš esu Martinas. Pone pirmininkė, negaliu taip draugiškai kalbėti su jumis taip tai draugiškai kaip kolega Josef Dol, nors jis pasakė daug teisingų dalykų, daug gėlių jo minčių e, galiu pritarti. Jeigu e, parlamentas plačia balsų daugumą priima sprendimus dėl mūsų diskutuojamų dalykų, tai dėl to galime visi tik pasidžiaugti, ponia Fan Rompai, e, klausiu jūsų ir savęs. Koks yra jūsų vaidmuo vadovų taryboje? Jūsų vaidmuo yra siek siekti suvienyti val, vadovų tarybą bei ją atstovauti. Bent tai aš jau taip suprantu, tačiau ponė Merkel, ponas Sarkozy kitokios pozicijos laikosi. Taigi, kas nutiko praeisį savaitgalį? Pradėsiu nuo Egipto, kaip ir jūs pradėjote, ponė e, pirmininkė. Tačiau mes juk išklausėme vadovų e, tarybos pirmininko ataskaitą apie tai, kas vyksta e, taryboje. E, Mapet Show, garsusis lėlių spektaklis iš Amerikos, visiems yra žinomas ir ten yra du personažai sėdintis balkone, kurie viską komentuoja, tačiau juos niekas nekreipia dėmesį. Būtent tokia yra ES pozicija dėl uh, įvykio Afrikoje. Jūs pasisakote, ponas Barozo, ponas, e, ponė Eštont, po to ponė Merkelis, Sarkozy, visi kiti, visi kalba ir šneka, tačiau naudos nulis. Aš manyčiau, kad išorės veiksmų tarnybos e, sąranga yra e, daug sudėtingiau suprantama nei įvykiai Egipte. Jeigu nesuvoksime, kad įvykiai Šiaurės Afrikoje yra mums artimi, tai tikrai e, žlugsime. Egiptas yra mūsų kaiminė, ne JAV. Mes e, galime e, daryti įtaką Egiptui, tačiau savo svertų nenaudojame, mes nesinaudojame turimomis priemonėmis. ES šiais klausimais lieka visiškai neveiksni ir dėl to labai gaila. Aš uh, būčiau pasakęs tą pačiai poniai Ešton. Aš tikėjausi, kad čia ji atvyks ir pasisakys. ES turi unikalų šansą, kad žmonės Egipte, kitose šalise išgirstų mūsų nuomonę. Jie nenori Dievo valstybės kurti. Jie ten e, e, kovoja už Europos išpažįstamas vertybės. Ir mes turėtume jiems padėti. E, Kodėlgi taryba apie tai nekalba? Ir jeigu apie tai diskutuojama, tai kodėlgi neinformuojama plačioji visuomenė? Dėl konkurencingumo pakto pasakysiu, kad tai nėra konkurencingumo paktas, bent jau mano nuomonė yra Vokietijos federacinės vyriausybės vyriausybės bandymas už primesti Europai taupimo programą. Du aspektus palėsė, ar kas nors rimtai tikisi, kad jeigu panaikinus e, atlyginimo indeksacijos sistemą kai kuriuose valstybėse padidinti konkurencingumą, tai yra klaidingas įsivaizdavimas, nes tai pakenks ir socialiniai apsaugai daugelio šalių, šalių kurioje kitokia indeksacijos sistema nei Vokietijoje, yra atlyginimų indeksavimas pagal infliaciją vienintelė priemonė užtikrinti šiokią tokią socialinę e, lygybę. Jūs, ponė pirmininkė, buvote premjeras tos šalies, kur yra tokia sistema. Aš džiaugiuosi, kad e, taip yra. Dar vienas prieštaravimas tam, e, tame skubotame sprendime. E, reikia didinti investicijas x e, procentų, pasiekti tam tikrą e, procentą nuo BVP, investicijas į švietimą, infrastruktūrą, inovacijas ir taip toliau. Taigi visos šios sritis turi skatinti augimą. Jų mums būtinai reikia. Tie patys žmonės, ponė Rompo ir ponė Šefkovič, e, kurie to siekia, tuo pačiu metu nori mažinti Europos biudžetą būtent tose sritise, apie kurias jie patys kalba. Taigi, gal reiktų paaiškinti, kokiu būdu mes norime vesti Europą į priekį. Tai klaidinga koncepcija, nes tai yra taupimo programa, o netvaraus augimo skatinimo programa. Aišku, mes negalime apsiriboti tik e, valstybių biudžetus sanavimu. Be to, ši programa yra skaldanti. Arba Europa įsipriekė su visomis 27 valstybėmis narimis, arba ji žlugs. Būtent dėl to aš esu dėkingas ponui Dol, kuris e, vadovauja Europos liaudės partijos frakcijai ir kuri atstovauja būtent tą pačią poziciją. Pirmininkas, ačiū. O dabar ponas Giferhofštanas Aldė, frakcijos seniūnas, prašom. Uh, yes, Pone pirmininkė, aš kalbėsiu tik apie ekonominio valdymo paketą ir pradėsiu nuo to, kur baigė ponas Šulcas. Tai pirmasis nerima kelintis dalykas iš trijų dėl antrojo paketo ekonominiam valdymui, kuris dabar pateiktas svarstymui po šios vadovų tarybos. Vėlgi tarp vyriausybinis metodas naudojamas e, šiame Franko Vokietijos pakte. Pakartosiu, ką sakiau keletą kartų. Šis tarp vyriausybinis metodas praeitie neveikia ir neveiks ateityje. Jis neveikia praeitie kolegos kai buvo taikomas stabilumo ir augimo paktas, kai Vokietija ir, Vokiet... ir Prancūzija jo netaikė. Tas pats buvo su Lisabonos strategija. Tai buvo iš esmės tarpiausybinė strategija. Taip yra mano nuomonė. Tai yra ir dabartinio paketo trūkumas. Nesakau, kad vakar ponas Trišė pirmininkų suėgoje taip sakė ponas Weberis. Paprastai jie abu to paties nesako, tačiau šio klausimo jie laikėsi vienodos nuomonės. Jis sakė, kad reformos, kuri pateikta trūkumas, kad e, sprendimus prieima politinių lygmenių Europos taryba, o visa tai neveikia. Kitas pavyzdys. Ar galite įsivaizduoti, kad konkurencijos taisyklės ES turėtų būti Europos tarybos kompetencija. Tada pasakyčiau jums, ne viena, e, vyriausy... E, ne viena įmonė nebūtų nubausta, jeigu tai būtų. Pirmiausia, reikia suprasti, kad mes šiame parlamente netikime šiuo tarp vyriausybinių požiūrių, kuris yra taip vadinamo Vokietijos-Prancūzijos pakto pagrindas. Antras nerimo kelintis dalykas yra Europos E, finansinio stabilumo mechanizmas. Visi sako, turime jį stiprinti. Bet tai jau buvo padaryta. Tikrovė labai aiški. Tarybos išvados, yra ta, e, išvados rodo, kad yra slaptas susitarimas, kad susitarimas bus e, sustiprinti finansinio stabilumo fondą, bus pasiektas tada, jeigu bus patvirtintas uh, Vokietijos-Prancūzijos susitarimas. Tai yra labai pavojinga. Tai yra uh, žaidimas su degtukais sėdint ant šieno kupetos, o šieno kupeta šiandien yra finansų rinkos. Trečias nerima keliantis dalykas, pirmininkė, yra tai, kaip šis prancūzų-vokietijos pasiūlymas yra pateiktas. Man atrodo, kad tai yra tikrai nelaimė. <coughs> E? E, jie sako, kad vienas iš pranašumų būtų koalicija su CDU Vokietijoje. Aš tą tekstą gavau, tu, Martinai, to dar negavai teksto. Aš gavau šį tekstą 24 valandos prieš tarybos, vadovų tarybos posėdžio pradžią. Vokiečių kalba. Ir žinoma, taryboje yra daug kolegų, daug premjerų, kurie pradėjo e, vadovų tarybos posėdį be to teksto. šioje salėje esu sakęs, kad ateityje nebus įmanoma siekti ekonominio valdymo Europoje, tai yra labai rim, rimta. Persirengimas prasideda kelias savaitės prieš, įtraukiant visas valstybės narės ir paremtas komisijos pasiūlymų, nieko daugiau. Tokia mano išvada. Aš matau, kad Europos vadovų taryba iš šios ES daro uh, tarptautinę valstybių narių organizaciją. Tai nėra mano sąjunga. Mano sąjunga yra tikra bendryje, pasiremianti bendrijos metodu. Rebecca Harms. Ačiū toliau, ponia Rebeka Hans, žaliųjų e, kopirmininkė. Gerbiami kolegos, ponai pirmininkai, kolegos jau atspindi tą nuotaiką, kurią jaučiama uh, frakcijose po praėjusio vadovų susitikimo. Aš taip pat prisijungsiu ir pasakysiu, jaučiu vis didesnį susirūpina, kad ne, po kiekvieno vadovų susitikimo, nepaisant varganų rezultatų, kiekvieną kartą gauname ataskaitas apie vadovų tarybą, kurios yra skaitomos per rožinius akinius. Man primena tai politbiuro ataskaitas iš Sovietų sąjungos, kuomet buvo teigiama, jog viskas gerai, o iš tikrųjų buvo priešingai. Aš tikrai paraginčiau sažiningiau ir atsakingiau pateikti ataskaitas apie tai, kas vyksta. Kitaip mes čia atsidursime tame Muppet Show, apie ką kalbėjo ponas Šulcas. Politinės sistemos, kurios nesugeba sąžiningai kalbėti apie problemas, e, nėra konstruktyvios konstitucinės ir e, teisėtos. Egipto istorija tai yra gėdos diena visai Europos Sąjungoje. Egiptiečiai jaučia, kad Europos Sąjunga juos pamiršo, tas nuolat pabrėžiama. Nuo pat pradžių buvo akivaizdu, kad e, tas e, diktatorius, Egipte, kuris taip ilgai valdė šią šalį, nesugebės ten sukurti demokratijos, tą reikia pripažinti, nors atei, praeitie buvo vengiama tą daryti. Energetika. Tai tikrai buvo vadovo sustikimas dėl energetikos. Aš manyčiau, reiktų atsipa, atsiprašyti už tokį pasirinktą pavadinimą. Na gal mes per milimetrą į priekį pasistumėme link e, tikslo gerinti energetikos infrastruktūrą. Tačiau realių rezultatų nebuvo, aš tą sakiau jau Strasbūre. Kartu su komisaru Pibalks mes e, buvome nukeliavę šviesmečiais į priekį, o praėję metai energetikai yra prarasti. Prancūzijos Vokietijos paktas. Šis pavadinimas, kuris e, yra nuolat vartojimas, yra e, savaime blogas. Reikia kalbėti apie visos Europos susitarimą. Tas e, žlugimas yra aiškiai Merkel ir Sarkozy atsakomybėje. Nesuprantu, kodėlgi mūsų šiandienos e, išgirstoje ataskaitoje neišgirdome e, ne vieno žodžio apie kritiką, kurią išsakė valstybių narių vadovai. Neišgirdome ne vieno kritiško žodžio nei iš jūsų, ponė Vanarovai, nei iš jūsų, ponė Šefkovič. Jūs žaidžiate slepinių, o tai nėra blogai. Nėra gerai, atsiprašau. Baigdama pažymėsiu, jog nebetikiu, kad taryba suvokia, kas yra bendrijos metodas. Uh, o tai yra akivaizdus jūsų darbo trūkumas, ponė Van Rompoj. Pan Timothy Kirk. Labai ačiū. Toliau ponas Kirkhopas, konservatorių vardu. Pirmininkė, e, laisvė yra vertybė, kurią vertina visas šis parlamentas, o mūsų frakcijai tai yra vienas svarbiausių principų. Mes manome, kad e, individuo laisvės maksimizavimas visuomenėje, mažinant valstybės kišimas ir mokesčius yra geriausias būdas užtikrinti politinių ekonominių tikslų siekimą. Todėl mes e, pritarėme įvykiams Tunise, kur lankosi Britanijos užsienio reikalų sekretorius ir mes pritarėme Europos vadovų tarybos deklaracijai. Mitas E, tų, kurie nori kontroliuoti savo piliečius, kad demokratija nedarama su islamo tikėjimu ar netitinka arabų kultūros. Pastarojo metų įvykiai parodė, kad arabų šalių piliečiai turi, turi tos pačius e, laisvės ir demokratijos troškimus kaip ir kitur. Represijos e, silpna ekonominį augimą, ir Afrikoje visi žmonės turi gyventi skurde. Ekonominis progresas lėtas, didelis nedarbas ir tai yra vienas iš veiksnių sukėlusių tuos sukilimus. E, tačiau jeigu laisvę ir ekonominio augimo galima pasiekti, tai dauguma e, neis ekstremizmo keliu. Todėl mes pritarėme perėjimo e, reformų procesui Egipte, Mes žinome, kad prezidentas Mubarakas buvo Egipto patriotas, Europos ir Junktinių valstijų draugas. Tačiau neturime užmerkti akių į jo autoritarinio pobūdžio režimą. Atėjo laikas pokyčiams. Tačiau tai turi vykti tvarkingai. Žinoma, kad demokratija turi geriausių šansų pasiekti sėkmės, jeigu jį remiasi funkcionuojančią valstybę, kuri transformuoja atsargiai E, ir žinoma, iš Irano revoliucijos, kad trumpa, trumpas laisvės bliksnis gali užgesti, jį gali užgesinti vienas autoritarinis režimas, atimdam, atimantis valdžią iš kito. Todėl atsargus progresas vidurio rytuose, įskaitant taip pat ir Baltarusiją, kurios e, bal, piliečiai nesusilaukia sąžiningų rinkimų iki šiol. Mes e, remiame laisvę užsienyje kaip ir namuose. Mes remiame tarybos išvadas, kurie kalba apie ekonominės laisvės plėtojimą ir naujoves. Bendros rinkos žinioms e, sukūrimas e, nusipelno paramos, kaip ir skaitmeninė bendroji rinka. Taip pat integruota energetikos rinka, kuri užtikrintų konkurencingumą ir energetikos saugumą. Neturime pleisti šių e, reformų. Tačiau turiu įspėti, E, labai lengva e, pašalinti kliūtis prekybai, moksliniams tyrimams, tačiau neturime kištis per daug į rinką, e, primesdami reglamentus ar rinkdami laimėtojus. Šioje srityje vyriausybės turi nustatyti tinkamą teisinį ir politikos pagrindą, kad paskatintų investicijas ir verslas po to ir moks, mokslininkais galėtų išplėsti technologijų plėtrą. Ekonominė laisvė, o ne vyriausybių kišimasis atvers duris mūsų, visų mūsų ateities klėstėjimui. Ačiū. Madam, ponia Marisa Matijas, jungtiniai kairieji. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo pasisakymo pradžioje norėčiau štai ką pažymėti. Kolegos nekarta pakartojo, kad vadovių taryba ir jos pateikti pasiūlymai e, turėjo būti apie energetiką ir inovacijas. Tai buvo puikia proga padiskutuoti apie e, vystimosi modelių ateičiai reikėjo kalbėti apie energetikos tiekimo saugumą ir panašius klausimus. Energetikos sektorius sukuria daug darbo vietų, mes ten turime daug reglamentų, teisės aktų, kuriuos reiktų įgyvendinti, ypač kalbant apie energijos naudojimo efektyvumą pastatuose. Čia mes galime daug nuveikti bei įgyvendinti atskirus reikalavimus, dėje nebuvo to padaryta. Mes e, turime tik bendrą pareiškimą iš sausio mėnesio, tačiau turime vietoj to savęs klausti, ko reikia vidutinėje perspektyvoje, ilgalaikėje perspektyvoje. Kitaip elgtis būtų klaidinga. Mes turime galvoti apie ekonomikos modelį atnaujinimą, energetiką, užimtumą, ekonomiką. Tai yra ne rytojos klausimas, tai yra šiandienos problemų. Aš suprantu e, skirtingas valstybių narių pozicijas, kuomet e, yra išvelgiama e, visur Vokietijos pozicija ir pasipriešinimas dėl atlyginimų indeksacijos. Tačiau šie klausimai yra aktualūs daugeliu valstybių. Apskritai, ekonom... Vokietijos Prancūzijos ašis e, tiesiog ryškina skirtumus tarp valstybių narių vietoj to, kad juos e, naikintų. Akivaizdu, kad be augimo neįmanoma sumažinti e, skolų naštos, ponas Van Roy žino, apie ką aš kalbu, biudžeto deficito negalima uh, padaryti pačiu svarbiausiu klausimu. Reikia galvoti bendrai. Negalima atsižvelgti į, į, į, tik į ypatingą situaciją atskirose, atskirose valstybėse narėse ir stengti ją taisyti. Reikia elgtis bendrai. Taip pat biudžeto perviršio procedūra nėra tinkamai kontroliuojama. Dar keletą žodžių apie Egiptą. Negali, kad ES tiesiog kartuotų tai, ką sako Vašingtonas. Ponas Nigel Farage, Laisvės demokratijos frakcijos vadovas. Pone Van Rompuy, vienas dalykas, dėl ko susitarėme, tai, kad sudartys dominavo ES istorijoje. Buvo daug įvairių procesų, kilmingų ceremonijų ir vis daugiau cenzūros, bet tai sukėlė šiokių tokių problemų. Visuomenės nuomonė kėlė problemų ir dažnai rinkėjai balsuodavo prieš sutartis, bet nesvarbu, jūs vis tiek surasdavote būdą, kaip tas sutartis priimti. Ir ponia Merkel dabar jau turi realią problemą, nes 222 sutarties straipsnis yra naudojamas, išperkant Graikiją ir Airiją ir vis, visiems yra aišku, kad sutartyse tai nebuvo numatyta, kad tai buvo nelegalu ir mes visi šioje salėje sėnintis tai žinome. Taigi, keturi Vokietijos E, profesoriai padavė ją į teismą Kalsruje. Ir dabar jūs reikalaujate pakeisti sutartį. Ir būtent praeitą savaitę tą ir nusprendėte padaryti. Dabar jūs nustatėte nuolatinį stabilumo mechanizmą. Pats žodis manęs neįkvepia. Aš manau, kad tiesiog yra stiprinama nesėkmė ir euro žlugimas. Bet vis tiek jūs nusprendėte pakeisti Lisabono sutartį. Dar vienas iššūkis e, laukia sutarties galbūt negirdėjote, tačiau Junktinėje karalystėje per keletą savaičių vyko ginčas dėl Europos e, žmogaus teisų teismo sprendimo tam, kad e, kaliniai turėtų turėti balsavimo teisę. Dauguma Britanijos piliečių pasisako prieš tai, kad kaliniai galėtų balsuoti. Ir, na, keista, bet parlamento nariai irgi taip mano. Pone Šulc, tuoj pasakysiu, palaukit minutėlę. Taigi parlamento nariai irgi dabar taip mano ir Westminsteryje ketvirtadienį vakare bus laisvanoriškas balsavimas ir panašu, kad dauguma Britų parlamentarų balsuos prieš tai, kad kaliniams būtų suteikta teisė balsuoti. Tai iš principo iškels labai aišku tiesioginį iššūkį ES sutarčiai iš Britanijos parlamento pusės. Nes Lisabono sutartie šeštajame straipsnėje labai aiškiai teigiama, kad ES turi laikytis Europos konvencijos turi pasirašyti Europos konvenciją. Tačiau procesas dar nėra užbaigtas. Ir ponas Kameronas galbūt atvyks į kitą jūsų posėdį ir paklaus, e, kas poniai Merkeliai leido pakeisti sutartį. Lisabono sutartis bus iš naujo aptariama Didžiojo Britanijoje ir referendumas Junktinėje karalystėje bus vienintelis sprendimas ignoruoti Britanijos parlamento valią. Ir tuomet aš tikrai būsiu pirmasis, kuris pasidalins šią gerą žinią su jumis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Filip Kles, e, neprisijungusios atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vadovo tarybos pirmininkė, ponė komisarė teisingai buvo pasakyta, kad nevienareikšmiškai žvelgiama į e, praėjusios savaitės pabaigos tarybos išvadą ir ypač į tai, kas vyko vadovų tarybos užkuliuosiuose. Iš ties nepriimtina, kad kelios valstybės narios, kad ir pačios didžiausios, tarpusavėje bando e, nuspręsti, kokių priemonių turėtų laikytis visos likusios valstybės narės. Taip, taip yra dėl darbo, darbo tvarkos ir metodo. Taigi, kaip mes dirbsime, ar tarp e, vyriausybinis metodas, ar bendrijos, iš principo tai nėra svarbu ir tas atsispindi iš Vokietijos ir Prancūzijos pateiktų pasiūlymų daugiau konvergencijos, daugiau valdžios Briuselyje ir tas jau pradeda liesti fiskalinę bei e, atlyginimų politiką. Pirmiausia, manau, reiktų galvoti apie ekonomiškai silpnesnės valstybės, kurios galėtų pačios formuoti savo politiką, atsižvelgdamos į savo poreikius. Tikrai negerai, kad bandoma suvienodinti fiskalinę ir atlyginimų politiką. Vien jau dėl to, kad pabrėžiama, jog konkurencija yra augimo variklis, panašu, jog nuomonė keičiasi. Mm Dažnai sakoma, kad krizėmis stengiamasi pasinaudoti primant priemonės, kurių kitų laikų nebūtų įmanoma pasiekti. Kalbama apie Europos mokesčius, mokesčių sistemos suvienodinimą, euro obligacijas, tarsi tai būtų kažkokie mm, stebuklingi sprendimai. Tačiau nepamirškime, kad uh, Visos valstybės narės ir pati ES turi griežtai laikytis biudžeto reikalavimų ir tą e, pasiekti tikrai nereikia daugiau Europos. Ačiū. Kojo kolegė, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, mėly kolegos, pirmiausia, norėčiau savo dėmesį sutelkti ties dviem, dviemis temomis, kurios buvo paliestos gausiai kolegų ir po to žodį suteiksiu komisijos vicepirmininkui atsakyti į visas energetikos ir inovacijų, visus energetikos inovacijų klausimus. Kalbant apie tai, kas vyksta artimuosiuose rytuose ir Egipte, ir kalbant apie ekonominę valdyseną, galime žvelgti šį klausimą iš dviejų perspektyvų. Pirmiausia, tai būtų turinio perspektyva, o kitas tai būtų institucijų procedūrinė perspektyva. Ir aš manau, kad aš nemanau, kad reiktų žvelgti tik tai iš procedūrinės perspektyvos. Reikia, manau, kad žvelgti iš turinio perspektyvos. Žiūrėti, kokia yra ES pozicija Egipto ekonominės valdysenos klausimu. Ir dažniau mes vis pasirengiamą procedūrinį ir institucinį vertinimo kampą. Kalbant apie Egiptą. Nežinau, kas vyko Europos parlamente, tačiau bendrai, kai klausausi, kas yra teigiama Europoje, jau keletą savaičių Egiptas nebuvo svarbi tema. Aš kalbu dabar bendrai apie bendrą situaciją daugiau buvo kalbama, mes daugiau mėgstame stabilumą. Stab, stabilumas, aišku, Egiptas prisidėjo prie stabilumo artimuosiuose rytuose, tačiau stabilumas yra slepiasi ir paslėpia kitas problemas ir paslėpia politinę politinės laisvės, socialinio teisingumo klausimus. Na, o egiptiečiai kalbėjosi ir nelaukė, kol jiems pasakys, kaip elgtis didžiosios pasaulio jėgos. Ir Europa ir Junktinės Amerikos valstijos tik tai suvokė po to, kas vyksta Egipte ir kad tai yra labai svarbus įvykiai. Bet būtent egiptiečiai šiuo atveju kalba ir kurie sprendžia, kas jiems tinkamiausia. Ir mes turime jiems padėti, padėti per pozityves žinias, per pozityvę, pozityves pozicijas, tą mes ir darėme, galbūt tos pozicijos buvo perdėm išsklaidytos, tačiau aš norėčiau sulyginti tas pozicijas, kurių buvo imtasi, daug pozicijų vyravo Europoje, tačiau jos buvo panašios ir didžiosios pasaulio valstybės irgi ne visuomet laikėsi aiškios pozicijos. Taigi aš manau, kad mums reikia kalbėti neskirtingais balsais bet e, išsakyti vieningai paramą Egip Egipto žmonėms ir išsakyti norą ir paramą toms reformoms ir perinamajam laikotarpiui. Būtent tą mes turime išsakyti visą savo paramą, kad įvyktų e, laisvi rinkimai, teisingi rinkimai. Tačiau demokratija ne vien tik tai susiveda į rinkimus. Tai yra ir institucinių gebėjimų kūrimas. Reikia parengti žmonės, sustiprinti atitinkamas struktūras, struktūras, kurios juos gins. Ir tam reikalinga atitinkama sąranga, reikalingos priemonės, kurios leistų surenkti rinkimus. Ir aš manau, kad per tą perinamąjį laikotarpį reikia sustiprinti visas demokratinės jėgas tam, kad jos galėtų vieningai kurti naująjį Egiptą, naująjį demokratišką Egiptą. Ir tas permainų perinamasis laikotarpis yra labai svarbus ir Europa turi svaidinti svarbų vaidmenį šioje situacijoje. Taigi mūsų deklaracija, kurią bendrai pasirašė 27 valstybės, siunčia aišku signalą paramą Egipto žmonėms. Kalbant apie konkurencingumą ir ekonominę valdyseną. Pirmiausia, jeigu yra kažkokių dokumentų, kurie čia pasklido, tikrai nėra jokio pasiūlymo, jokio plano, kuris būtų buvęs pateiktas e, vadovų taryboje. Ne, nebuvo jokios priemonės, jokio pasiūlymo nebuvo. Aš kalbu apie Europos vadovų tarybą. Aš ten buvau, o jūs, jūsų ten nebuvo. Ir tikrai ten nebuvo pateiktas joks pasiūlymas, nebuvo ant stalo padėtas joks pasiūlymas. Nei vienos, nei dviejų valstybių, nei dviejų valstybių kartu. Ir mes kalbėjome apie tai, kaip elgtis, nes veikia koordinavimo mechanizmas, konvergencijos mechanizmas, yra teis, komisijos teisėkuros pasiūlymai ir tai yra darbo grupės išvados Taigi buvo imtasi tokių priemonių, tokių sprendimų tam, kad kovo mėnesį taryboje, aišku, su parlamento pagalba tikėsimės, kad e, tas darbas bus atliktas kartu. Tačiau buvo teikti pasiūlymai dėl to, ar būtų galima sustiprinti mūsų ekonominę valdyseną. Ir komisija teigia taip, jeigu būtų naujų idėjų, Jeigu norime sustiprinti ekonominę valdyseną, žinoma, ypatingai eurozonoje, nes ten yra vieninga valiuta, kodėl atsisakyti tokių naujų minčių? Būtent apie tai buvo kalbama Europos vadybų taryboje, be jokių šankstinių minčių, be jokių dokumentų, kurie cirkuliavo ir kurie buvo patvirtinti. Tiesiog buvo konsultuojamasi su valstybėmis narėmis ir uh, į kovo mėnesio tary, vadovų tarybą vadovų tarybai pateikti konkretesnių pasiūlymų. Tai, ko galime tikėtis valstybių narių lygmenių ir ko galėtų pasiūlyti pačios valstybės narės. Ponas Barosas pats pateikė pasiūlymą ir dėl tų pasiūlymų turinio, dėl esmės ir dėl institucinių aspektų. Jis siūlys tai, kas yra būtina tam, kad būtų galima sustiprinti ekonominę valdyseną. Ir aš manau, kad tai, jeigu yra no, naujų minčių, tai būtų iš tiesų puikia puiki idėja. Ir kitą mėnesį, mes kovo mėnesį Eurozonos viršūnių susitikime, Europos e, vadovų tarybos susitikime, tuos pasiūlymus aptarsime. Aš manau, kad tokia evoliucija buvo teisinga. Nes, ponė, kaip sakė ponas Dol, tai buvo daroma, kuriant daugiau Europos. Apie tai kalbama ir tekste. Ten kalbama, kad laikantis sutarčių ir būtent dėl to ES institucijos tarybos vadovas kartu su komisijos pirmininku dirba kartu, kartu institucijos suvienyje jėgas tam, kad būtų pateikiami pasiūlymai dėl to, kaip būtų galima sutvarkyti eurozoną, būtų galima užtikrinti daugiau koordinavimo ir nuoseklumo įgyvendinant ekonominę politiką. Štai tai, ką aš norėjau pasakyti. Dėl Egipto, nepaisant to, kad jautėme, girdėjome įvairių tokių pavienių balsų, vis tiek mes nusintėme vieningą 27 valstybių narių signalą, kad remsime Egipto žmonės per perinamąjį laikotarpį ir ES suvaidins svarbu vaidmenį Egipto perinamajame laikotarpyje. Na, o kalbant apie ekonominę valdyseną, mes pateiksime globalinį planą kovo mėnesį viena to plano dalis bus skirta ekonominės valdysenos privalumams. Ir tai nėra kokio tai optimisto mintys, tai yra mintys, kurios yra paremtos geru, no, gerais norais ir valia. ir rinkose aš matau vis daugiau pasitikėjimo tomis priemonėmis, kurios buvo drąsiai priimtos valstybių narių. Ir tas planas, kurį mes sukūrėme ir kurį sukursime. Aš esu netoks pesimistas kaip daugelis jūsų. Tačiau aš, tas optimizmas būtent kyla iš primtų sprendimų ir e, stiprios valios. Dėkoju. Well, Dėl darbo tvarkos, panas Šulc. Pone pirmininkė, tai yra pirmininkų suiga, kiek suprantu. Ir aš vis dar esu savo frakcijos pirmininkas. Noriu paprašyti vadovus, vadovų tarybos pirmininko patikslinti štai ką. Šis dokumentas parašyta konkurencingumo paktas. Jūs sakėte, kad toks dokumentas tarybai nebuvo pateiktas. Ar teisingai jūs supratau? Ar jūs žinojate, kad egzistuoja toks dokumentas iki vadovų tarybos pirmininko? ar e, Prancūzijos prezidentas Vokietijos kanclerė informavo apie tą dokumentą, jeigu taip, kodėl, o jeigu neinformavo, tai ką jūs pasakysite apie tai, jog šis dokumentas šių dviejų vadovų buvo pristatytas atskirai per kitą spaudos konferenciją. Aš mačiau šį dokumentą. Mano žiniomis tai nėra franko germaniškas dokumentas. Mano žiniomis toks dokumentas tai nėra franko-germaniškasis e, dokumentas. Antras dalykas, jis nebuvo pateiktas Europos vadovų taryboje ir nebuvo aptartas. Ir tas dokumentas Europos vadovų tarybai neegzistavo. Ačiū pirmininkė, spontaniški pasisakymai. Toliau spontaniški pasisakymai. Pone Karvalijo, viena minutė. Pone Karvalijo, prašom, viena minutė. Pone Karvalijo. Ačiū pirmininkė. Europai reikia švalios energetikos ekonomikos ir mes esame tinkamoje situacijoje tai daryti palyginti su mūsų konkurentais. Todėl noriu pasveikinti pirmininką Van Rompojų ir tarybą už tai, kad jie pasirinko energetikos ir naujovių temas. Tačiau apgailestauju dėl to, kad siekiai per maži e, e, išvadose. E, šiais dviem klausimais ir pačios išvados skirtos naujovėms ir energetikai yra atskiri punktai. Naujovės energetikos srityje gali sudaryti e, patį geriausią atsakymą į krizę. Šiuo kritišku momentu labai e, skubiai reikia veikti, yra išeitis turime radikaliai pakeisti tai, kaip mes gaminame ir naudojame energetiką. Labai ačiū. Ačiū, ponas Georgijos Komusakos. Where is our colleague? We don't see you. Madam, you must switch off your microphone. Okay. Pone, prašom išjungti mikrofoną. Ponas Jacekas Sarijus Volski. Vieną minutę. Mano klausimas yra pirmininkui Ivan Rompojui. Taryba kalbėjosi dviem klausimais - energetikos ir e, Egipto. Tačiau šie du dalykai nėra susiję. Klausimas, kokia yra situacija e, jūsų būstinėje apie galimas politinės ir saugumo, politinių situacijos pasikeitimo regione saugumui, e, dujų ir naftos maršrutų saugumui ir e, koks gali būti ekonominis, e, ekonominės pasiekmes, jeigu Sueco kanalas būtų blokuotas. Ir esame mes pasirengę tokioms pasiekmėms. Ačiū. Labai ačiū. Pone Edith Herzog, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kai dėl išvados, dėl energetikos ir naujovių, tai galima buvo pasiekti daugiau, tačiau bent jau susitarta tarp valstybių narių. Deja, ištekliai turi būti užtikrinti, kad planai būtų įgyvendinti, o taryba dėl to nesusitarė. Manau, kad yra labai svarbu siekti ekonominio stabilumo, nepriklausomai nuo to, ar šalis priklauso eurozonai ar ne. Tačiau jeigu kalbėsime apie konkurencingumo prioritetus, dešiniųjų valdomas eurozono šalise, tai matome, kad mano vyriausybė naudojasi kažkokią retoriką, kuri vengia tiesioginio atsakymų. Reikia, kad tai būtų e, nustota darytų. Norėčiau, kad e, taryba prisimtų savo atsakomybę Toliau Liana Jotova. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarybos išvadose, sprendimuose buvo kalbama apie tai, kad reikia diversifikuoti energijos tiekimo šaltinius ir kad reikalinga dujų strategija. Taip pat svarbu, kad būtų užmėgsta partnerystė su Rusija. Ir aš turiu klausimą, kokia yra jūsų nuomonė dėl South Stream, dėl South Stream e, projekto? Ar e, South Stream ir North Stream projektai tarpusavėje neprieštarauja? Laik. Ačiū, ponia Lenajak, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisija teigia, kad e, nusiųstas aiškus signalas dėl energijos efektyvumo. Aš nemanau, kad mes tą patį dokumentą skaitome, nes tarybos išvadose yra žengiama žingsnis atgal, kalbant apie energijos efektyvumą. Trumpai būtų galima pasakyti, kad tai yra stand-by pozicija. Tai pasakytina ir apie europinę infrastruktūrą energetikos srityje. kur kalba nėra tokia stipri, kaip buvo anksčiau. Taryba biudžeto dėrybose žengė žingsnį atgal dėl transeuropinių tinklų ir kitų svarbių infrastruktūros projektų. Ir jeigu aš priklausyčiau vienai iš naujų valstybių narių, aš labai nerimaučiau dėl e, Europos vadovų tarybos išvadų. Ir galiausiai dėl energetikos finansavimo nėra minimas strateginės energetikos technologijos ir tikrai energetikos srityje pasiekta kur kas mažiau negu kad buvo anksčiau. Ačiū, ponas Stevensonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė labai. Džiaugiausi, kad pirmininkas Van Rompoj teigė, kad paremsime Egipto žmonės turime neblogą draugiją, nes praeitą savaitę didysis ajatola, Irano ajatola paskelbė, kad jis ir jo režimas irgi rems Egipto žmonės sukilimuose ir remia taip pat ir Tuniso žmonės jų siekiuose ir Saudo Arabijos žmonės. Ir jis Irane žlugdė tokius veiksmus ir praeitais, praeitą savaitę pakorė Olandų pilietį, už tai, kad jis dalyvavo protestuose prieš nesažiningus rinkimus. Olandai atšaukė savo pasiuntinį iš Teherano kaip protesto ženklą. O ką mes darome, e, remdami Irano žmonės ir remdami Egipto žmonės? Reikia paremti Irano žmonės, nes jie susiduria su pačiu e, opresiškiausiu e, fašistiniu režimu pasaulyje. Ačiū toliau, panas Tusas. Europos vadovo tarybų išvadų dekodavimas, man atrodo, rodo, rodo, kad žmonėms bus dar daugiau problemų. Jūs teisingai sakėte, kad tekstas pateiktas tekstui yra vokiečių kalba, bet tai yra pasiūlymas. Taigi turiu klausimą. Yra šeši punktai, kurie pateikti tarybai automatinių atlyginimų indeksavimų panaikinimas, antra dėl švietimo kvalifikacijų pripažinimo, kad būtų skatimas darbuotojų judumas Europos Sąjungoje, trečia pastangos e, suderinti įmonių mokesčių bazę Ketvirta, pritaikyti pensijų sistemą demografiniams e, tendencijoms. Ir penkta, privaloma tvarka į konstitucijas įtraukti būtinybę apriboti valstybės skolą ir šešta, užtikrinti nacionalinės priemonės. Ar buvo šie punktai pateikti tarybai? Ačiū pirmininkė konkurencingumo priemonės eurozonoje yra viena iš tarybos išvadų. Po to yra tas konkurencijos paktas. Ir kitos rytis, kurios e, svarbios ekonomiam augimui. Pirmasis, pirmoji sritis tai yra mokslinio tyrimų ir naujovių dėgymas praktikoje. Turime pažvelgti, ką daro Kinija. Jeigu jiems reikia išspręsti problemą, jie pasižvalgo pasaulyje ir nukopijuoja sprendimą, pritaikydami jį savo. Aš neskau, kad mes turime vokti e, intelektinę nusavybę, bet e, visos procedūros su patentais, naujovių manipuliavimas, visą tai reikia supaprastinti. Kitas rytis yra didėjančios kliūtis verslui kepėjas arba restorano savininkas. Šešioms institucijoms turi teikti ataskaitas e, mano šalyje. Ja, Ačiū, ponė vadovų tarybos pirmininkė. Oficialioje susitikimo darbo tvarkėje buvo energetikos klausimas, tačiau visas pasaulis kalba apie konkurencingumo paktą. Todėl pirmasis klausimas ar skaidriai pateikė ataskaitą tarybą apie savo veiksmus. Antrasis klausimas e, - gelbėjimo mechanizmas ir akivaizdu, kad jo naudojimas e, kainuos biudžetams, kad iš kur bebūtų tos lėšos. Taigi, kaipgi e, bus įtraukta komisija ir parlamentas į gelbėjimo mechanizmo įgyvendinimą. Ačiū, ponas Bonsignori. Ačiū, pirmininkė. Situacija Viduržėmio jūros e, pietinėje pakrantėje susiklostė ir dėl mūsų klaidų, dėl nesuvokimo, kas vyksta su tai žmonėmis. Mes pasirinkome stabilumą, stabilumą, kurį užtikrina stipri, žm, stiprus žmonės, bet nestiprios institucijos. Tokios sąlygos ir uh, sukėlė smurtingus neramumus e, tose valstybėse, nesant pakankamam socialiniam, politiniam progresui šiose valstybėse. Tai yra Barcelonos proceso nesėkmės. Europos viduržėmio jūros regiono sąjungos nesėkmės. Ir taip pat ne, ne, neveiksmingumo, neveiksmingumo mūsų struktūros nėra pakankamai veiksmingos. Išorės veiksmų tarnyba parodė kad e, negalėjo numatyti tų įvykių ir, ir negalėjo su jais tvarkyti, kai jau jie įvyko. Europos viduržėmio jūros regiono e, sąjunga skirta tam, kad e, mes įdėktumėme savo vertybės. Taigi kaip būtų galima propaguoti tuos pokyčius, kurie yra reikalingi e, tų valstybių struktūroje. Pana Sodį. Pana Šultas kritikavo Merkelę, Merkelę Verhofštatas Sarkozy. E, Na ir kritikuojame tarp vyriausybinį metodą. Ponas Verhofstadt pateikė Lisabonos sutartį ir stabilumo augimo paktą. Kalbant apie Lisabonos strategiją, 2005 metais. Ir 2005 metai. Ar komisija žinojo, kad e, Lisabonos strategija taps nesėkmi? Taip pat ar komisija negalėjo numatyti tam tikrų priemonių pagal augimo stabilumo paktą? Aš manau, kad realiai kalbant, mes visi esame atsakingi už susiklošiusią situaciją ir negalime kritikuoti vyriausybių, valstybių vadovų, kurie yra europiečiai. Mes turime žengti į priekį kartu. Ir, ponė tarybos pirmininkė, jūs kartu su mūsų parlamentu turite dėkti stipresnę politiką. Kai jūs pradėjote eiti pareigas, mes išsakėme parlamento paramą. Ir jūs turite diskutuoti su mumis ir toliau. Ačiū, kitas kalbėtojas. Ponas Kalfinas. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин председател на съвета, позволете ми... Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Van Rompojo. Norėčiau nesutikti su jumis, kai jūs sakėte, kad nesiūloma jokių pakeitimų, kurie leistų pereiti prie bendrijos metodo. Viskas daroma pagal Lisabonos e, sutartį, perinama prie tarp vyriausybinio metodo. Viskas, kas buvo aptarta apie eurozoną, tai daro tam tikrą na, užtvarą tarp eurozono šalių ir ne eurozono šalių. Kaip e, tarybos pirmininko norėčiau paklausti, ar jūs rekomenduosite tarybai balsuoti už bendrijos metodą, kad nebūtų išskirtinių klubų ir kad visos e, valstybės galėtų dalyvauti sprendimų prieimimo procese. Ačiū toliau, panas Alvaro Aleksandras. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpa pastebėlė dėl Egipto. Uh, Šios kokofonijos ES rezultatas e, yra toks, kad e, mes neturime jokios pozicijos, nors turime ponę Ešton, bet e, situacija dar prastesnė iki išorės jūsų tarnybos sukūrimo. Pone Ešton dėl Haičio labai atsakė Ji kalbėjo kitais klausimas taip pat, es gali būti veiksminga tik kalbėdama drąsiai. Gal reiktų poniai Eštont paraginti, aktyviai dirbti ir sėkmingai dirbti. Dabar kiti klausimai. Aš esu iš Vokietijos. Mane vis dėlto neramina, kad Vokietija ir Prancūzija bando apeiti institucijas ir rasti sprendimus už jų nugaros. Ar, e, ponė pirmininkė, galime jų, iš jūsų tikėtis visiško įsipareigojimo bendruomeniniam metodui, ar jūs pritatėte tarp vyriausybiniam metodui, kurio siekia Prancūzija ir Vokietija ir ar tikrai bus sukuriama papildoma struktūra virš parlamento. Dėkui, ponas Vandalin. Ačiū, ponė pirmininkė. Egipte visų dėmesys nukrypęs į Tahiro aikštę. Akivaizdu, kad e, niekas negali pamiršti to, kas ten vyksta, taip pat ir vadovų tarnyba. Buvo paskelbta, kad e, viename kaimelyje į pietus nuo Kairo buvo e, nužudyta 30 krikščionių, padėktos bažnyčios ir viskas tas vyksta dabartinių protestų rėmuose. Kodėlgi, ponė Rompojau, vadovų taryboje, mm, tarybos išvadose nieko nepasakoma apie koptų interesus. Pirmininkas dėja tenka baigti diskusijas, iš viso 14 kolegų buvo suteiktas žodis, jau 15 valanda reikia baigti diskusijos. Mes laikėmės e, darbo tvarkos. Dabar žodis ponui vicepirmininkui Ševčiuviui. Um, that... Ačiū, ponė pirminkė. Manau, kad visi pritarsime ponui Dauliui, kad reikia daugiau Europos. Aišku, to reikia energetikos srityje. Ir komisijai labai malonu, kad yra labai konkrečių rezultatų. Turime aišku grafiką, kad iki 14 metų turime vidaus, turėti vidaus rinką energetikos srityje. 15-16 metų, metais turime ats, panaikinti paskutinės energetikos salas Europoje. Ir kai kalbam apie Europos teisės įgyvendimą šios srityje, komisija tikrai imsis veiksmų, jeigu nebus bendrijos teisė perkeliama į nacionalinę teisę, mes tikrai imsimės veiksmų, nes matome, kokia didelė nauda būtų Europai ir Europos piliečiams, jeigu pagaliau sukursime gerai veikiančią energijos vidaus rinką. Ta pati galiu pasakyti apie labai svarbu energijos naudingumo klausimą. Čia vėlgi turime pripažinti, kad išvadose sakoma tiesiai, jog atsiliekame, kad mūsų rezultatai energijos e, naudingumo srityje turi būti geresni ir komisija aiškiai paskelbė, kad jeigu nebus pozityvių rezultatų iki 13 metų, mes Atičiai išanalizuosime situaciją ir jei bus būtina, pateiksime pasiūlymų dėl teisiškai saistančių tikslų šioje labai svarbioje srityje. Šiose išvadose yra gerai tai, kad Europos vadovų taryba, tai yra prezidentai ir premjerai, aiškiai pasakė, kad energetikos sritys yra labai svarbi kiekvienai valstybei, visai Europai ir kad mes imsimės rinkštingai e, kurti e, energijos rinką, stiprinti energetinio saugumo aspektus, kaip pabrėžė ponas Arijus Volski. Dėl energijos tiekimo saugumo turime žiūrėti tai iš dviejų pusių, kaip gerinti saugumą, gerinant vidaus politiką, tai yra vidaus jungtis, gerinant, e, kad geriau veiktų rinkos mechanizmai Antra, reikia stiprinti išorės politiką, ryšiuose su partneriais, e, tiekiančiais e, šaltinius, kaip e, gerinti mūsų galimybės numatyti problemas tose regionuose, iš kurios gauname daugiausia energijos šaltinių. Ir mums reikia įsipareigojimų, kurie aiškiai pasakytų, kokie yra mūsų sustarimai su energijos tiekėjais ir padidinti skaidrumą. Todėl e, South Stream paminėjimas labai svarbus. Šis projektas yra labai svarbus, nes iš jo daugiau, gausime daugiau e, išteklių Europoje. Kai kalbame apie ekonomikos valdymą, turime įvertinti pažangą pasiektą per pastruosius e, du metus. Jeigu kažkas buvo pozityvaus tą ekonominėkos krizėje, tai mes supratome, kiek mes esame tarpusavėje priklausomi ir todėl turime gerinti bendradarbiavimą, ekonominį valdymą. Ir man atrodo, kad pasiekėme daug pažangos. Prieš 2-3 metus įsivaizduoti, kad kalbėsime apie nacionalinių biudžetų parametrų dalykus, tai būtų atrodę E, kažkas iš labai tolimos ateities. Ta pati reikia pasakyti ir apie naujus nacionalinius reformų planus. E, komisija labai intensyviai kontaktuoja su valstybėmis narėmis ir stengiasi padidinti siekius, motivuoti valstybės, kad būtų sukurtos aiškesnės strategijos ateičiai. Taigi labai aišku, kad kol kas ne, to nepakanka ir mums reikia daugiau veiksmų, todėl mes sveikiname E, visas pastangas siekti artimesnio ekonominio bendradarbiavimo ir ekonomikos valdymo. Aišku, kad mes pritarėme valstybių narių pasirengimui bendradarbiauti ir naujose srityse. Problema yra ta, kad daugelis šių naujų sričių yra nacionalinės kompetencijos srityje. Todėl turime galvoti, kaip padidinti bendradarbiavimą tose srityse taip pat. Mes pritartume bet kokiam artimesniam ekonominiam bendradarbiavimui bendradarbiavimu, jeigu jis e, atitiktų Europos e, tikslus, tai yra vidaus rinkos tikslus. Ir visa tai turėtų būti pagrysta lojaliu bendradarbiavimu tarp valstybių narių ir institucijų, nes būtent taip mes pasieksime daugiau Europos. Turiu patvirtinti pirmininko Van Rompojos pareiškimą, kad komisija arba negavo jokio dokumento tarp Prancūzijos ir Vokietijos sutarto ir jis nebuvo aptariamas Europos vadovų taryboje. Todėl e, buvo priimtas sprendimas, kad abu prezidentai labai tarsis su Europos šalių lyderiais ir ekspertais prieš, prieš pateikdami visapimančius e, sprendimus kovo mėnesio tarybai. Ir pagaliau dėl Egipto ir Tuniso. Abiejose šalise situacija yra labai sudėtinga. Komisija ir išorės veiksmų tarnyba e, bendradarbiauja, galvodamas, kaip geriau panaudoti turimas priemonės, siekiant paremti pereimą prie demokratijos šiose šalise ir konsoliduoti demokratinę praktiką, kurti demokratinės institucijas abiejose šalise. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė trumpai kalbėsiu, nes praeitą kartą, kaip jūs sakėte, gan ilgai kalbėjau. Taip sakė pirmininkas. Gerbiamas kolega kalbėjo apie Iraną. Norėčiau pasakyti, kad ES nusprendė taikyti papildomas sankcijas Irano brandolinėms iniciatyvoms, sankcijoms, kurios pirmąjį kartą yra realios sankcijos ir dar kartą Iraną pritraukia prie dėrybų stalo. Taigi mūsų pozicija yra labai aiški ir gan griežta šiuo atžvilgiu, bet taip pat ir veiksminga. Ir ponia Ašton ves dėrybas su Iranu veda dėrybą su Iranu. Šešios valstybės dėrėsi su Iranu dėl branduolinės programos. Taigi mes tikrai aktyviai dalyvaujame sprendžiant Irano klausimus ir prisimame visišką atsakomybę. Dėl konkurencingumo, kai kurie lietėte konkurencingumo klausimą, teigiate, kad yra vidinė ir išorinė konkurencija. kalbant apie darbo grupės ataskaitą ir komisijos pasiūlymus. Ir taip pat, kalbant apie strategiją 2020, turime užtikrinti užtikrinti Europos konkurencingumą pasaulinėje arenoje. Kai kurie jūsų klausėte, ar parlamente nebus kalbama apie naujus valdymo pasiūlymus. Ponas Baroso ir aš e, kartu teiksime pasiūlymus ir aš manau, kad e, ši tema yra gan įdomi ir galėsime su pirmininku Buzeku apie tai pasikalbėti. Per pirmininkų suėgoje, kaip būtų galima kovo antrojoje pusėje į tas diskusijas įtraukti ir Europos parlamentą prieš priimant galutinius sprendimus vadovų taryboje. Eurozona uh, ir, valst... ir kiti klausimai. Mes e, sprendimuose atskleidėme, kad e, Europos, e, eurozonai nepriklausančios valstybės, aiškiai teigiama išvadose, irgi yra įtraukiamos, gali dalyvauti ekonominio uh, ekonominės politikos koordinavimo srityje, aišku, laikantis tam tikrų sąlygų. Taip pat, kalbant apie bendrijos metodą, ar mes vadovaujamės bendrijos metodu, mes laikomės Lisabono sutarties ir, iš, sutarties ir išvadose teigiame, kad mes laikomės sutarčių. Uh, Eurozonos krizės metu mes visuomet tai pabrėžėme, laikomės sutarties nuostatų, kalbant apie mažumas artimuosiuose rytuose. Deklaracijos tekste yra įtraukta žodis pluralizmas. Tai reiškia, kad demokratija nėra įmanoma tik pagal daugumos taisyklės, reikalinga gerbti ir mažumų poziciją. Ir būtent tai ir reiškia žodis pluralizmas. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos vicepirmininkė, dėkoju Jums kolegos, e, politinių frakcijų vadovai, dėkoju visiems už diskusijas, posėdis baigiamas. Ačiū. Thank you, Mr. President.